witam państwa serdecznie. przechodzimy do wyjaśnień do głosowania. wiem że państwo czekają. prašau susėsti dabar pereisime prie paaiškinimų dėl balsavimo. Aš žinau, kad jūs laukėte šio momento neka, nekantriai, nekantriai laukėte mano pirmininkavimo diskusijoms. Norėčiau paraginti tuos, kurie turi išeiti iš salės, kas ketina eiti pietauti, padarykite tai tyliai. Tam, kad galėtų pasakyti kolegos, kurie nori, nori paaiškinti dėl balsavimo. Visų pirma, žodis mityb, apie paaiškinimams dėl mytybos.